pateikė šių metų balandį. Ačiū komisijos nariai Reding. Baigėme diskusijas, buvo pateikti jų pabaigoje šeši rezoliucijų projektai, balsuosime iš karto po diskusijų. Dabar tačiau norėčiau Jums pranešti, kad ar dėl vedimo tvarkos yra norinčių pasisakyti, kas nori kalbėti. Prašau, kolega. balsuoti. Pan pirmininkė, jeigu įmanoma, norėčiau paprašyti balsuoti elektroniniu būdu. Ačiū. Kolega, tokių prašymų terminas baigėsi šiandien ryte. Me, yra numatytas vienas vardinis balsavimas. Ir tiek norim pranešti, kad komisija pateikė reglamento projektą dėl e, elektroninių ryšių priemonių vidaus rinkos e, kūrimo ir 2002 metų 22, 21, 23 EB reglamentų ir 2011 e, metų atitinkamo reglamento įgyvendinimo. Šie dokumentai bus perduoti pramonės komitetui, taip pat piliečių teisų ir laisvės teisingumo vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos regionų plėtros komitetams, kurie yra konsultaciniai. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl padėties Kongo Demokratinė Respublika. Tai yra Bendrasis rezoliucijos projektas, pirmiausiai šeštasis punktas pirminės redakcijos už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto, kas už prieš susilaiko. Kiek galiu vertinti pritarta vienbalsiai. Toliau darbo atvarkė numatyta balsuoti dėl šešių rezoliucijos projektų dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje. Pirmiausiai vertinsime bendrą rezoliucijos projektą, kurį teikia šešios frakcijos, kas balsuojate už visą rezoliuciją, kas prieš susilaiko. Taip pat vienbalsiai pritarta, kiek galiu įvertinti. Galiausiai balsuosime dėl padėties Bahreine. Čia yra gauti šeši šių rezoliucijų projektai. Pirmiausiai balsuosime dėl ketverių frakcijų, keturių frakcijų teikiamos bendros rezoliucijos. Vardiniu būdu balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame tokiu būdu. Septyniems kolegams susilaikius, taip pat vienbalsiai pritarta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento narių tvirtinimu kito posėdžio pradžioje. Jeigu niekas neprieštaraujate, šiandien patvirtintas rezoliucijas nedelsdamas perdusiu juose nurodytiems adresatams ir asmenims ir institucijoms. Tokiu būdu skelbiame parlamento plenarinių posėdžių pertrauką. Linkiu